dear members and dear guests, good Gerbiami kolegos, gerbiami svečiai, laba diena visiems. Sekretoriato vadovas sako man, kad aš net ir laikinasis pirmininkas galiu pasinaudoti pirmininko plaktuku, bet to nedarysiu. Bet siūlyčiau visiems sėstis į vietas jau keturios minutės, kaip turėjo būti prasidėjęs mūsų posėdis ir norėčiau nuoširdžiai pasisveikinti su senais nariais, kurie ir liko Tarptautinės priekybos komitete ir su naujais nariais, kurie prisijungia prie Tarptautinės priekybos komiteto darbo. Tai e, šiandien yra mūsų pirmasis e, posėdis aš kaip išeinantis vicepirmininkas šio komiteto turėčiau šiandien pirmininkauti šiam posėdžiui, esu tik laikinasis pirmininkas, nes mūsų tikslas yra išrinkti naująjį Tarptautinės priekybos komiteto pirmininką. Ir aišku, aš tada tam naujam pirmininkui ir perdosiu pirmininkavimą. Taigi, skelbiu posėdį pradėtą ir norėčiau priminti keletą dalykų. Gerbiami Tarptautinės priekybos komiteto nariai, šio komiteto tikslas yra vienas sukurti, sudaryti komiteto biurą, išrenkant pirmininką ir keturis vicepirmininkus, laikantis darbo tvarkos 213 taisyklės. O tada jau komiteto. Pirmiausia, rinksim komiteto pirmininką, o po to vicepirmininkus. Ir pirmiausia, tai norėčiau, kad pasitikrintumėt, ar turite balsavimo korteles. Jei neturite, tai susiraskite, atsineškite kuo greičiau. Ne visi mm, komiteto nariai, pilnateisiai komiteto nariai galėjo būti šiandien posėdėje, yra ir pakaitiniai nariai. Pulu, by... Ana Mišel pakeičia Liudas Mažylis, Daniel Kaspari pakeičia Šlaja Pirik, o Judita Nikė pakeičia Angio Drimce. Ir šie kolegos yra iš EPP ir EKR frakcijų baronienė Mobarik pakeičia Kiriakos Velopolos, kuris yra pilnateisis komiteto narys. Tai ir dar pona Šusteris iš socialistų ir demokratų pakeičia pilnateisį narį Anzulakis. Taigi penki pakaitiniai nariai Ar politinės frakcijos dar turėtų kokių pranešimų dėl pakeitimų? Nematau. Tai tada pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas jum leidus yra pirmininko rinkimai. Renkame Tarptautinės priekybos komiteto pirmininką ir pirmiausia turiu įsitikinti, ar yra kvorumas, kad balsavimas galiotų. Turim daugiau negu 11 komiteto narių salėje, nes yra sąrašas dalyvių, taigi kvorumas yra. Ir dabar pagal darbo tvarkos taisyklės kreipiuosi į politinės frakcijas, kad jos pateiktų mm, kandidatus į pirmininko postą. Pone Fombremt, dėkui. Pirmininkė, aš Berent Langė siūlau į komiteto pirmininko postą. Dėkoju. Taigi, socialistų ir demokratų frakcija siūlo kolega Bernd Lange. Ar yra dar kokių pasiūlymų į pirmininko poziciją? Nematau Pirmiausia, noriu paklausti pono Bertlangė, ar jis sutinka būti nominuotas. Aš iš tiesų noriu pasakyti, kad man yra didelė garbė ir aišku, kad aš sutinku su tuo, kad mano kandidatūra būtų siūloma. Dėkui, kad sutinkate. Taip pat turiu paklausti, ar norit kaip nors ypatingai balsuoti. E, ne tai tada kandidatą galim plojimais išrinkti, patvirtinti, kad visi jam pritarėme plojimais. Ponas Bert Lange tampa šio komiteto pirmininku. Sveikinu ir prašom užimti pirmininko vietą. So, thanks a lot. Labai ačiū. Labai ačiū, kad išrinkote mane. Ir dirbsime toliau šiame svarbiame ir nuostabiame komitete. Esu įsitikinęs, kad galėsime sėkmingai tęsti darbą. Aišku, mūsų nuomonės dažnai išsiskiria, bet iki šiol sugebėjome sėkmingai kartu visi dirbti komitete ir iš tiesų stengsiuos, kad ir toliau tokia praktika išliktų, kad galėtume taip pat padaryti įtaką priekybos politikai ES, kad sukurtume geresnę ir sažiningesnę aplinką verslui, turiu galvoje globalę aplinką verslui. 30 iš 41 komiteto nario yra nauji, iš tiesų puikūs laikai, laukiu daug šviežių idėjų. O dabar kitas mūsų darbo tvarkės punktas ir tai yra pirmo vicepirmininko rinkimai. Pakaitinių narių sąrašą perskaitė ponas Winkleris. Žinome, kad yra ir kvorumas. Taigi dabar kreipiuosi, kad būtų mm, pateiktas pirmo vicepirmininko kandidatūros pasiūlymas. Dėkui. EKR frakcijos vardu noriu pasiūlyti Jan Zahradil. Visi esami Mm, buvę parlamento nariai, puikiai jį pažįsta, jis turi didelę patirtį, e, gali puikiai konstruktyvų dialogą su komisija e, vesti ir turi patirtį tarptautinės priekybos rytyje. Ar būtų dar mm, kandidatų į pirmo vicepirmininko vietą? Ne. Tai pono Zahradil klausiu, ar jisai sutinka būti pirmoju vicepirmininku. Dėkui pirmininkė, man didelė garbė, kad esu nominuotas ir labai mielai dirbčiau šiame komitete pirmoju vicepirmininku. Taigi turim vieną kandidatą, jisai neprieštarauja ir siūlau išrinkti jį plojimais. Dėkoju ponui Zahradilui. Tikiuosi, kad galėsim puikiai bendratarbiauti ir kviečiu jūs į salės priekį. Toliau renkame antrąjį vicepirmininką. Ir dabar laukiu pasiūlymo, kas galėtų būti antruoju vicepirmininku. Prašom. Mes norėtume Maksim Janklar pasiūlyti. Jis mūsų nuomonė būtų puikus antrasis vicepirmininkas. pirmininkas Jisai e, studijavo teisę Vokietijoje ir e, dizertaciją jo lygino mm, Vokietijos ir JAV įstatymus New Yorko ir Londono verslo mokyklose mokėsi, taip pat Londone ir New Yorke. Jis dirba įmonių teisės srityje, ir yra dirbęs daug kur, nuo Latvijos iki Austrijos. O išrinktas Europos parlamentą buvo Vokietijoje, jis yra akademinio sluoksnio atstovas. Mes siūlome jo kandidatūrą, nes tai leistų užtikrinti laisvus ir, ir atvirus debatus komitete. 213 darbo tvarkos uh, straipsnis sako, kad parlamento įvairovė turi būti atspindėta taip pat ir komitetų bei biurų sudėtyje. Ir mes labai norėtume, kad paremtumėt mūsų siūlomą kandidatūrą, nes tai būtų naudinga mums visiems. Dėkui. Ar būtų dar kandidatų? Dėkui, pirmininkė. EPP frakcijos vardu norėčiau nominuoti Julio Vinką, kad jis ir toliau dirbtų šio komiteto vicepirmininku. Jis yra labai patyręs e, kandidatas ir mielai sutiktų dirbti šį darbą. Ar būtų dar kokių kandidatų, jei daugiau nieko nesiūloma, tai tada klausiu abiejų kandidatų, ar jie sutinka būti nominuojami. Ponas K. Aš sutinku, ponas Winkleris, taip, taip, aš dėkoju EPP frakcijai už tai, kad esu nominuotas, dėkoju. Turim du kandidatus ir dėl to turime balsuoti elektroniniu būdu. Balsuojame slaptai. ir turim nuspręsti, kokia spalva yra kokiam kandidatui skiriama. Sekretariatas man sako, kad aš jum turėčiau paaiškinti, kaip bus balsuojama. Kiekvienas komiteto narys turi tik vieną balsą, aišku. <laughs> Turbūt nieko nestebina, EPP turi 10 balsų, SRD 8, Renew Europe 6, Žalieji 4, ID 5, EKR 3, GUENGL 2 ir neprisirašę NI 3 balsus. Taigi per pirmą balsavimo raundą laimės tas kandidatas, kuris surinks daugiausia balsų. Ir noriu pasakyti, kad kai kalbame apie absoliučią balsų daugumą, e, šiuo atveju jinai skiriasi nuo tos absoliučios balsų daugumos plenarnėje sesijoje, nes čia šiuo atveju mes neskaičiuosime susilaikiusiųjų skaičiaus. Tai ar visi turi savo balsavimo korteles? o kandidatų pavardės yra aiškios ir dabar turim priskirti kandidatams tam tikrą spalvą. Kokios spalvos norit? Žalios, raudonos ar baltos? Žalios. Tai ponas K turi raudoną spalvą, o ponas Vinkleris žalę. Tai pabandykim dar. Dabar bandomasis balsavimas. Pabandykim, kaip jums sekasi balsuoti. Taigi bandomasis balsavimas prasideda. Vienu nariu yra per daug, bet pirmininkas nesako, kokios frakcijos. Taigi, 42 nariai turi balsavimo korteles, tik tai 39 balsavo. Tai pasitikrinkite. Dabar 43 jau yra turintis kortelę. Deja, nematome, technika nerodo, kuri frakcija per daug vienu balsu atidavė. Mentioned... Ar politinės frakcijos galėtų patikrinti? EPP 10, SRD 8, balsai. Renew Europe 6, žalieji 4, ID 5, EKR 3, GUE NGL 2, NI 3. Aš nebalsuosiu, sako pirmininkas. 41. Dabar jau pabandėme. Visi norintys galėjo balsuoti. O susilaikimas yra baltas mygtukas. Gal galėtumėt kandidatų spalvas pakartoti. Ponas Winkleris yra žalias, o ponas K yra raudonas. O balta spalva yra susilaikau. Ponas Winkleris žalias, ponas K raudonas, balta spalva susilaikau. Balsuojame. Has everybody voted? Visi balsavo. Balsuoti baigiame. Ponas Žalėsis yra išrinktas, išrinktas taigi ponas Vinkleris, tam antrojo vicepirmininku. Ar jūs sutinkate juo būti? Taip, dėkui. Then we move to the next. Kągi, galime pereiti prie kito punkto. Item is... Taigi kitas darbo atvarkės punktas. Trečiojo vicepirmininko rinkimai. Ar yra kandidatų į trečiojo vicepirmininko postą? Pane Ansipai, norėčiau nominuoti Aną Mišelį Misamakopolį. Ji būtų trečioji INTA komiteto vicepirmininkė. Pone Asimakopoliu dėja šiandieną negalėjo dalyvauti mūsų posėdėje. Perskaitysiu jos pareiškimą dėl šios kandidatūros. Gerbiami nariai, Pirmiausia, norėčiau e, nuoširdžiai atsiprašyti už tai, kad negaliu dalyvauti, nes turiu tam tikrus įpareigojimus susijusius su Graikijos rinkimais ir dėja negaliu šiandieną pasisakyti kaip kandidatė į trečiojo pirmininko pareigas. Man tikrai būtų didžiulė garbė sulaukti jūsų pasitikėjimo, jūsų balsų ir galiu jūs užtikrinti, kad dirbsiu ryštingai E, kad e, tikrai būsiu nusiteikusi sunkiai dirbti, e, siekiant mums svarbių prioritetų. Laukiu mūsų bendro darbo kartu. Ačiū. Dėkui, sako pirmininkas. Taip, buvo mums pateiktas raštiškas, raštiškas praškimas, kad jis sutinka su jos kandidatūros kėlimu. Dar norėčiau paminėti dėl pono Maksimilian Kra kandidatūros. Ir Jau išvardėjome jo nuopelnus anksčiau. Ar bus dar kandidatų, ponia Kra, ar jūs pritarėte tam, kad jūsų kandidatūra būtų keliama? Puiku. Taigi vėl bus taikoma ta pati procedūra. Siūlyčiau e, laikytis tų pačių spalvų. Žalia spalva EPP pasiūlytam kandidatui, o raudonas mygtukas e, ponui e, Kar. Ir baltasis mygtukas be abejo yra susilaikančiųjų nuo balsavimo mygtukas. Uh, Tad balsuoti pradedame. Kviečiu visus balsuoti. Balsavimas baigtas. EPP kandidatė buvo išrinkta, siunčiame jai sveikinimus ir mūsų linkėjimus. O dabar Pereikime prie ketvirtojo vicepirmininko rinkimų. Norėčiau paklausti, e, kas nori kandidatuoti į šią poziciją. Pane Kalsbro, su didžiuliu e, džiaugsmu Marie-Pierre Vaudren norėtume e, nominuoti, ji prancūzė. 66, 36 metų amžiaus moteris, e, turi teisinį išsilavinimą ir puikiai išmano Europos reikalus, tarptautinė prekyba. Ji dirbo uh, E, Europos namų Bretanija vadove ketverius metus. Ji nuolat palaikė ryšius, nuolatinius ryšius su es institucijomis, dirbo su prekybos klausimais, pavyzdžiui, kaip prekybos ryšiai su JAV arba CETA susitarimo ratifikavimas STAT. Renių frakcijos vardu e, nominuojame Marie Pierre Vedren. Ar yra daugiau kandidatų į ketvirtojo vicepirmininko postą? Panašu, kad ne. Norėčiau paklausti vienintelės pasiūlytos kandidatės, ar jis sutinka. Pone pirmininkė, mm, kolegos, tikrai didelė garbė, aš sutinku įti šias pareigas. Uh, Puiku, tad turime tik vieną kandidatą ir galime pritarimo būdu išrinkti. sveikinimai ir tikiuosi, kad galėsime puikiai dirbti kartu šiame komitete. Ketvirtasis darbo tvarkės punktai - pirmininko pranešimai. Pirmasis klausimas yra susijęs su e, pasiūlymais dėl posėdžių 19 metais šiame komitete ir yra E, tas pasiūlymas pateiktas jūsų aplankuose. Dar vieną papildomą pastabą turėčiau. Keletą frakcijų paprašė surinkti papildomą posėdį Liepos 23 dieną. Pasistengsime, kad raštiška procedūra susijusi su koordinatoriais būtų kuo spartesnė ir kitą antradienį, kitą savaitę jau tikrai turėtumėte žinoti, ar bus suplanuotas toks papildomas posėdis. Pagrindinis jo tikslas e, e, padiskutuoti su komisaru dėl Mercosur ir Norėčiau patvirtinti pasiūlytą kalendorių su šiuo papildomu posėdžiu, su šiuo galimu posėdžiu Liepos 23-ąją. Ar yra kažkokių prieštaravimų siūlomam kalendoriaus projektui? Pone Hansen. Ačiū. Ačiū bentai. Visų pirma, norėčiau pasveikinti e, jūs su išrinkimu į šią poziciją. Tikrai turėjome puikių galimybių dirbti kartu praeitįje. Laukiame ir toliau tokio konstruktyvaus dialogo, tokio konstruktyvaus bendradarbiavimo pratesimo ateityje. Tikiuosi, kad e, turėsite puikią galimybę atstovauti e, mūsų komiteto principus ir už parlamento ribų. Dėkui už pasiūlytą darbo tvarkę ir matau, kad yra numatyta tokių posėdžių, kurie prasidės pusė trijų. Ar tai tikrai būtina? Mums tikrai patogiau ir įprasčiau būtų pradėti posėdžius 15 val. Suprantu, kad prieš rinkimus buvo uh, toks pokytis priimtas, nes buvo labai daug um, failų, labai daug e, klausimų, kuriuos reikėjo aptarti, tačiau galbūt tai nebėra būtina. Mm, jeigu koordinatoriai dalyvauja, galbūt ir jų pritarimo būtų galima paprašyti O dėl e, sustikimo Liepos 23 dieną, na nežinau, ar galima vadinti papildomu kažkokiu tai posėdžiu, šiaip ar taip e, dėl tos temos ketiname sustikti, dėl Merkosur buvo ketinama diskutuoti. Ta toks būtų mano pasiūlymas ir dėkui. Pane Fanbrent, ko koordinatorė. Ačiū labai. Aš taip pat norėčiau, ponė Langė, jūs pasveikinti, taip pat kitus vicepirmininkus, kurie buvo išrinkti. Taip, esu uh, naujokė šiame komitete, tačiau girdėjau, kad pastarosius penkerius metus tikrai labai sėkmingai dirbote, laukiu to tokio atviro bendradarbiavimo, kuriuo pasižymė šis komitetas. O dėl to pasiūlytos darbo tvarkės norėčiau pritarti pirmininko pasiūlymui, e, vadovautis tą raštišką procedūrą. Komitete yra įtin daug naujų narių, tai jau buvo minėta anksčiau ir mano frakcijoje taip pat, tad mums reikia dar pasikonsultuoti tiek dėl darbo tvarkės, tiek dėl siūlomų temų, tad pritarčiau tai raštiškai procedūrai, kurią minėjo pirmininkas. Ačiū labai, sveikinu E, išrinktą pirmininką, vicepirmininkus. Tikrai laukime mūsų bendro darbo kartu. Ir man atrodo labai geras pasiūlymas surenkti posėdį Liepos 23-ąją. Tikrai dauguma mūsų yra naujokai, norime susipažinti su visa mums prieinama informacija ir padaryti dar iki vasaros atostogų. Žinau, kad ir komisarė Malmstrom e, labai laukia to susitikimo, laukia mūsų kvietimo, tad labai viliuosi, kad bus pritarta tam posėdžiui. Liepos 23-ąją. Žalieji. Haidė, prašau. Dėkui, sveikiname pirmininką, vicepirmininkus. Galime pritarti jūsų pasiūlymui dėl procedūros rašto taikymo. Uh, Akar, prašau. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu savo gimtają kalbą. Pirmiausia, be abejo, norėčiau Jūs pasveikinti, taip pat vicepirmininkus, naujosius vicepirmininkus. Labai viliuosi, kad mūsų bendradarbiavimas bus sėkmingas. Taigi dėl darbo atvarkės EKR e, e, siūlo atsižvelgti EPP pasiūlymą ir Liepą 23 dieną surenkti posėdį, nes ir mes manome, kad Merkosūras kaip tema yra labai svarbi. Dėkoju. Ja, ich gratuliere Ihnen nicht. Na, nesveikinsiu jūsų, nes manau, kad šis biuras neatspindi parlamento narių vairovės, kuri tvirtinta ir darbo tvarkos taisyklės ir aš manau, kad e, ypač APP e turėtų dabar susigėsti dėl biuro sutėties. Monsieur le Président Lange, Pone pirmininkė, norėčiau pasveikinti Jūs ir Jūsų kolegas. Na, na dar nežinome, kas bus koordinatorius, bet jūs rinksime bus labai sudėtingo, o šiaip puiku, kad yra daug naujų kolegų. Sveikinu visus, jeigu Liepos 23 rinksit posėdį, kodėl ir ne. Tikrai verta aptarti su pane Malstrom Merkosuro klausimus, esminė tema. Uh, Bet tačiau e, jau vyko dviejai metai diskusijos dėl Merkosūro, taigi čia gal neįsispręs taip greitai, tačiau kaip ten bebūtų, turime daug argumentų, kuriuos norėtume išdėstyti ar 23 dieną ar ne. Tai yra ir kitų temų, ne tik Merkosūras, prisiminkime ir pavyzdžiui Vietnamą. Taigi tikrai e, mes džiaugiamės tomis bisimomis diskusijomis. Dėkoju. So, Kągi, koordinatorių nuomonės įsiskiria. Todėl aš siūlau vadovautis procedūrą raštu. Na, gal aš suklydau skaičiuodamas, bet vis dėlto nauja EKR ir EPP e, e nariais jau sutari, na, kiti nenurodė, kokiai procedūrai jie teikia pirmenybę, taigi aš manau, kad turime daugumą. mes sutinkame, kad reikia 23 dieną posėdžio skirto Merkosūro klausimams. Kągi dabar jau yra aišku, turime daugumą, kuri pasisako apie papildomą mūsų komiteto posėdį Liepa 23 dieną. Tačiau viliuosi, kad e, visos frakcijos, kurios pasisakė už šį posėdį ir e, čia nieko kaip ir naujo, kad iš tikrųjų frakcijos garantuos, kad nariai atvyks į tą posėdį. Aš manau, kad, kad jeigu jau kartą norime to posėdžio, svarbu, kad ir nariai dalyvautų. Toliau, ponas Hansenas pasidalino antrų pasiūlymų. Tai yra pradėti posėdžius nuo ne 14.30, o nuo 3 valandos papietų. Jis kaip ir teisus, mes dabar pakeitėme posėdžių pradžią e, kadencijos pabaigoje, nes tikrai buvo didžiulis darbo krūvis. Na, o manau, kad kadencijos pradžioje darbo bus kaip ir mažiau. Todėl, jeigu visi sutinkate, tuomet dabar jau mūsų posėdžius po pietų pradėsime nuo trečios valandos. Taigi turėsite daugiau laiko pietums. Na, be šių dviejų klausimų, ar turėtumėte kokius nors dors e, siūlymus, mintis dėl 2019 metų antrosios e, metų pusės kalendoriaus, jei ne, kągi laikykime mūsų darbo kalendorių patvirtintų. Antras pirmininko pranešimas. Visiems mūsų komiteto nariams parengtas ta dovana, paketas. Ten yra dokumentai, kuriuose išdėstytos visos procedūros, nurodyta, kaip dirbame šiame komitete. Taigi, e, prie salės įėjimo atsiprašau, trečiame aukšte jūsų dėžutėse bus įdėtas tas sektuvas su visa informacija. Dabar turime priimti sprendimus dėl įgaliojimų suteikimo koordinatoriams. Tikriausiai žinote, kad pagal darbo tvarkos e, taisyklių 214 straipsnio antrą dalį koordinatoriai privalo parengti sprendimus bei komiteto darbą na, o komitetas turi suteikti šiuos įgaliojimus koordinatoriams. Na, pagal įprasinę mūsų komiteto darbo praktiką siūlau, kad komitetas suteiktų koordinatoriams įgaliojimus primti visus sprendimus, išskyrus, aišku, dėl uh, pranešimų, nuomonių, rezoliucijų, projektų, pakeitimų tvirtinimo, nes šie sprendimai turėtų būti primami balsuojant komitete. Ar turėtumėte pastabų dėl įgaliojimų koordinatoriams suteikimo? Kągi, jeigu niekas neprieštarauja šiam pasiūlymui, manau, kad galime tvirtinti įgaliojimų suteikimą koordinatoriams ir galėsime jau pradėti darbą, renkintis kitos savaitės posėdžiui, nes tikrai to darbo bus nemažai. Reikia atsižvelgti visas procedūras. Taigi, kitą savaitę Strasbūre, ketvirtadienį iš ryto, vyks koordinatorių posėdis. Beje, ne visi nariai pasirašė dabartinėme sąraše, taigi prašau tai padaryti. Kad būtų aišku, kad tikrai dalyvavote šiame posėdėje. Na ir kito svarbiausio klausimo kaip ir nėra, kiti klausimai. 6a. Ar turite kokį nors e, minčių siūlymų dėl šios dienos e, darbo tvarkės punkto kiti klausimai? Jei ne, kągi, septintas punktas, e, kitas posėdis, jis įvyks Liepos 23 dieną, dėkoju ir geros kloties. Morning. Yeah. Nine